vandeniu, nes tai e, yra tiek žmogaus, tiek pagrindinė teisė. Taip pat e, turime kovoti su vandens švaistimu, raginti e, valstybės narės elgtis taupiau ir atidžiau. Siūlomi griežtesni vandens, germo vandens kokybės reikalavimai, juos reikia patvirtinti, tačiau reikia veikti dar ir kelis papildomus iššūkius, kai kurių vertinimo duomenimis 40 procentų geriamo vandens e, prarandama jo tiekimo infrastruktūroje. Su tuo negalima taikstytis, taip pat ir dėl ekonominių priežasčių reikia taikyti griežtesnius reikalavimus vandens tiekimui, nes e, piliečiai, apmokėdami savo sąskaitas už vandenį, e, padengia šias išlaidas. Taip pat e, reikia atsižvelgti ir į naujus vandens kokybės reikalavimus. Dabar jau kalbame apie endokrininę sistemą ardančias medžiagas, kitas cheminės medžiagas turinčias ypatingą poveikį, taip pat mikro ir nano dalelytės vandenyje privalome užtikrinti, kad ir ateityje būtų tiekiamas aukštos kokybės geriamas vanduo ir kad mažėtų jo taršos rizika. Dar vienas aspektas labai e, svarbus. Mūsų bendri Europoje primami sprendimai turi būti naudingi ir e, vandens kokybės gerinimui aplinkosauginėme kontekste. <clears throat> Todėl reikia užtikrinti e, tinkamą vandens tiekimą tam, kad būtų išvengta visų minėtų grėsmių. Ta galima padaryti tik tai ES lygmenį. Pans Hansen dvi minutės kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Jeigu ES piliečiai labiau pasitikėtų gerimo vandens kokybė, tai jie mažiau gertų vandens iš plastikinių butelių. Todėl gerimo vandens uh, direktyva glaudžiai susijusi su plastiko atliekų mažinimo sprendimais. Šie pasiūlymai yra naudingi ne tik aplinkosaugai, tačiau teigiamai atsilieptų ir es piliečių kišeniai, ženkliai sumažinant plastiko butelių naudojimą ir taip sutaupant 60 milijonų eurų per metus. Taip pat būtų <clears throat> sumažintos galimybės endokrininę sistemą ardantiems e, elementams ir medžiagoms ir įvairioms bakterijoms patekti į geriamą vandenį, kadangi e, plastiko naudojimas apsirūpinant geriamo vandeniu tampa vis rimtesnė e, problema, reikia atkreipti dėmesį į mikroplastiko poveikį, kuris nėra pakankamai ištirtas, taip pat ir jo poveikis sveikatai. Todėl labai svarbu, kad valstybės narės kuo greičiau susitartų dėl bendrosios pozicijos, dėl šios direktyvos, dėl jos to nepadarėmės, turime tik tai pareikšti apgailestavimą. Kadangi kovo 22 diena yra pasaulinė e, vandens, e, germo vandens diena, būtų buvę neblogai, jeigu mes iki tos dienos būtume tą direktyvą jau patvirtinę, dėja to nepavyko padaryti ir tai nėra mūsų kaltė. Noriu padėkoti pranešėjai Danton už puikiai atliktą darbą ir dar kartą pleikti savo apgailestavimą dėl tų pozicijos, kurie ketina balsuoti prieš šį, prieš šį pranešimą, nes juo būtų žengtas pirmasis žingsnis tinkama kryptimi. Ačiū poniai Šoidrovai, dvi minutės. Ačiū už suteiktą žodį, gerbiami kolegos. Vanduo reiškia gyvybę. Vanduo yra strateginės svarbos išteklius, kuriuo privalome pasirūpinti tinkamiau, nes ES taip pat yra e, valstybės ir regionai, e, kuriuose neužtikrinamas pakankamas e, gerimo vandens tiekimas, jį reikia gabenti tolimais atstumais, todėl vandens kaip ištekliaus svarba yra strateginė. Aš palankiai vertinu e, šios direktyvos nuostatus, nuostatų pakeitimą po 20 metų ir pritariu visoms keturioms pasiūlytoms veiklos sritims - skaidrumą, prieigą prie informacijos, vandens kokybės gerinimą. Palaikau, taip pat palaikau griežtesnius reikalavimus susijusius su germo vandens kokybės gerinimu, tačiau dėl e, šių reklamų gyvenimo neturėtų padidėti germo vandens kaina, nepaisant to, pirmiausiai turėtume rūpintis žmonių sveikata ir jos nepamiršti. Žinoma, valstybės narės yra pirmiausiai atsakingos pagal subsidirimo principą už germo vandens kokybės kontrolę, tačiau tą būtina užtikrinti ir e, kalbant apie prieigą. Prie vandens apsirūpinimo vandeniu būtina taip pat užtikrinti e, teikiamos informacijos skaidrumą, taip pat turime vandenį atitinkamai taupyti. Būtina pasitelkti ES struktūrinių fondų lėšas ir jos yra naudojamas valstybėse narėse, gerinant e, vandens nuotekų valinimą privalome saugoti vandenį mūsų visų labai. Pone Rubikai, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjui, ponui Dantanui. Visi suprantame, kad vanduo yra labai <clears throat> svarbus elementas, kalbant apie pasaulio išlikimo strategiją Tačiau dar svarbesnis yra geriamas vanduo, todėl džiaugiuosi, kad kitą savaitę Briuselėje pristatysime jungtinių tautų e, vandens e, ataskaitą. Tai yra tam tikra prasme istorinės svarbos įvykis, o mūsų komitetui taip pat labai svarbus tvaraus vystimosi tikslai. Visi puikiai žinome, kad be vandens negalime užtikrinti tvaraus apsirūpinimo maistu tiek maistui, tiek pašarams vanduo yra reikalingas. Taip pat ir be atsinaujinančių energijos išteklių neturėsime pakankamai maisto ir vandens. Taigi čia reikia nepamiršti tvaraus vystimosi tikslų ir vystimos politikos kontekste e, šiais pasiūlymais būtų sudaromos naujos galimybės, teikiamas naujos galimybės smulkiam verslui, ypač kaimo vietovėse, nes, pavyzdžiui, šiuo metu 50 žmonių patenka į ligoninės dėl to, kad apsinuodija vandeniu netinkamos kokybės. Už tai turime prisimti atitinkamą atsakomybę ir turime Europoje <clears throat> vykdyti tokią politiką, kuri būtų naudinga pat ir mažiau įsivyščiusiams pasaulio valstybėms, kuriuose milijonai žmonių neturi prieigos prie e, švaraus gerimo vandens. Todėl aš raginu komisiją parengti atitinkamą e, koncepciją pagal tvaraus vystimosi šeštąjį tikslą, <clears throat> siekiant parengti naujus verslo planus e, švaraus vandens gamybai ir uh, vandens valymui, e, tam, kad visi žmonės e, turėtų naudos iš e, šių tarptautinių veiksmų. Ačiū pagal procedūrą, prašau žodžio, ponas Farija dabar kalbės. Grazie, prezidente. Ačiū, pirmininkė. Ačiū. Noriu pagirti pranešėją. Iniciatyva Right to Water davė viskam pradžią. Aš dirbau šešilinių pranešėjų. Buvo patikta 20 ar 30 įvairių pasiūlymų siekiant pagerinti vandy, vandens kokybę. Mes taip pat turime prisiminti, kad keičiantis klimatui kai kur vandens stinga, todėl reikia įtvirtinti, kad pagrindinė teisė yra prieiga prie vandens. Turime ko didžiuotis Europoje, tai minimalų standartai, tačiau vis tik tai sektoriai reiktų daugiau skaidrumo. O piliečiai turi teisę gauti informacijos, iš kur tas vanduo ateina, ar jis taupiai naudojamas ir taip toliau. Tai ne tik viešosios sveikatos, bet ir socialinės lygybės klausimas. Komisijos narys Avramopulas. Ačiū pirmininkė, kolegos. Džiaugiuosi girdėdamas parlamento narių pasisakymus. Jie patvirtina, kad Europos Sąjungai laikas veikti ir ginti piliečių interesus. Visi pritarė tvaraus vystimosi šeštam tikslui ir visuotiniai prieigai prie vandens. Parlamentas į trialogo dėrybas žengs su ambicinga pozicija dėl vandens kokybės, prieigos prie vandens. Ir noriu pakartoti, kad komisija stengsis padėti teisėkuros institucijoms ir stengsis, kad piliečiai gautų tą tikslą, tai yra gautų kuo aukštesnės kokybės vandenį. Dėkoju už darbą su šiuo dokumentų rinkiniu. Ačiū dabar pranešėjai Dantan. Pone pirmininkė, aš paskutinį kartą pristatau pranešimą parlamente ir noriu kai ką nuoširdžiai um, pasakyti, išklausęs įvairių pasisakymų šį vakarą. Kai kalbame apie vandenį, apie vandens kainą, kalbame apie paslaugos kainą, apie vandentiekio kainą, e, vandens valymo renginių kainą. Tie piliečiai, kurie pasirašė iniciatyvą dėl e, vandens e, užtikrinimo, vandens užtikrinimo visiems. Aš suprantu tai, tačiau milijonai vartotojų prašo mūsų, kad vandens kaina, tam tikra vandens kaina būtų išlaikyta. Reikia investicijų, kad užtikrintume piliečių ir vartotojų interesus ir kad pasirūpintume jų sveikata. E, kokie yra moksliniai duomenys. PSO nuolatos teikia informaciją apie tai, ji atsispindi Europos teisės aktuose. Ar reiktų, kad pasaulio sveiko sveikatos organizacija dar mums rekomenduotų, kokiu metodu uh, vadovautis įvertinant poveikį kai kurių medžiagų uh, žmogaus sveikatai, kaip su mikroplastiku, kaip su endokrinus ardančiomis medžiagomis. Ar yra tokie metodai? Žinoma, reikia dirbti toliau ryštingai, nes vanduo yra gyvybė. E, galimybė gauti kokybiško vandens visiems turi būti, būtin, tai, tai yra būtinybė. Jeigu iš čia pabėgs e, tinkamas vanduo, jeigu užtikrinsime piliečiams, kad kokybišką vandenį visose situacijose. Ats, jie atsisakys uh, vandens plastikiniuose butelėse. Ir reikia, kad žmonės suvoktų, jog vanduo bėgantis iš čiaupo jiems kainuoja daug brangiau nei vanduo plastikiniuose buteliuose. Pone pirmininkė, pone komisijos nariai, Jūs vieninteliai turite po uh, vandens stiklinę šalia savęs. Pakelkite šias stiklinės už milijonų Europos piliečių sveikatą. Turime toliau kovoti už kokybišką vandenį ir aš nebejoju, kad mes pasieksime sėkmės. E, diskusione... Baigiame diskusijas, o balsavimas vyks rytoj. Toliau pagal darbo tvarkę mes turime diskutuoti apie ES informacinių sistemų saveikumą. Melo ir Leinarts pranešimai. Pirmiausia kalbės pranešėjas Leinarts, prašau. Ja, dank u, uh, dank u voorzitter. voorzitter. Ačiū pirmininkė. Šio pasiūlymo dėl teisės akto žengėme svarbų žingsnį siekdami sustiprinti saugumą Europoje kad galėtume greičiau pasikeisti informaciją apie nusikalstamą veiką ir e, teroristus, kad galėtume e, veiksmingiau ir geriau kontroliuoti savo sienas e, ir užkirsti piknaudžiavimą nusikalstamiems elementams, pasinaudoti netikromis tapatybėmis. Čia Strasbūrė, Eulyza agentūros Rusiuose stovi serveriai, e, kuriuose yra saugoma informacija apie išorės sienų e, saugumą. Tie serveriai yra vieni nuo kitų e, nutolę per kelis centimetrus, tačiau jie negali tarpusavyje keistis informaciją. O dėl to atsiranda spragų mūsų saugumo sistemoje ir tas spragas šiuo pasiūlymu mes pagaliau užpildysime per e, Europos e, bendrą e, naršyklę internetinę policijos teisės saugos struktūros dabar galės gauti visą reikiamą informaciją. Todėl Dabar bus galima daug lengviau e, rasti informacijos toms struktūroms, kurios jiems prieiks apie pirštų anspaudus, apie e, kitus asmens e, duomenis. Taigi patvirtinus šios pasiūlymus bendra sistema tikrai veiks daug geriau ir aiškiau. Nereikia kiekvieną kartą išradinėti dviračio, reikia tik tai tinkamiau pasinaudoti. Uh, turimomis e, sistemomis, e, bendras e, registras iš ne, ne Europos kilmės asmenims taip pat ženkliai palengvins mums gyvenimą, galėsime tinkamiau kontroliuoti turimų domenų kokybę, galėsime <clears throat> užtikrinti lengvesnę prieigą įvairių institucijų prie šios informacijos, taip pat galėsime veiksmingiau uh, kontroliuoti ir identifikuoti tapatybės dokumentų neturinčius asmenys. Daugia lypė tapatybė taip pat yra rimta problema, nes nusikalteliai labai dažnai per pastaros 20 metų pastebėjome, turi iki 20 arba panaš, panašų skaičių tapatybių, e, kurios yra registruotos skirtingose šalise. Ši sistema užkirs kelią tokiam piknaudžiavimui ateiti. Europos parlamentas e, aiškiai pasakė, kad pritars šiam pasiūlymui tik tuo atveju, jeigu bus atitinkamai apsaugotos ir piliečių teisės. Saugumo politika turi eiti koja kojant su e, pagrindinių teisų apsauga mūsų piliečių. Ir e, e, mes tikrai nerinksime papildomų naujų duomenų, mes tik tai veiksmingiau, tinkamiau naudosime jau dabar surinkamus duomenis, e, e, pasiūlysime naujas internetinės prietaikas, e, kuriamis taip pat bus labiau apsaugomos piliečių teisė. Šis reglamentas yra naujas ir taip pat nauja yra veiklos metodika, kurią reikės bandyti per timiausius metus. Noriu padėkoti komisijos nariams Avramopului ir Kingui už jų pastangas rengiant šį pasiūlymą. Noriu padėkoti bendra pranešėjai Nuno Mėlo ir visiems kolegoms, tačiau pirmiausiai mūsų padėjėjams, patarėjams, kurie mums padėjo visą tą laiką e, rengiančios pranešimus ir siekiant sėkmingo rezultato. E, šiuo pasiūlymu tikrai sustiprinsime saugumą e, Europoje, padėdami policininkams, pasienio pareigūnams, muitinės pareigūnams įduodamiems į rankas tinkamas priemonės, kad jie galėtų tinkamai atlikti savo darbą. Ačiū. Dabar kitas pranešėjas, ponas Mėla, jums keturias minutės, prašau. Obrigado, senhor presidente, senhores comissários. Ačiū. Pirmininkė ir komisijos nariai. Kokią temą čia mes aptarėme Pagrindinis dalykas - sistemiškai ir veiksmingai suteikti prieigą prie svarbios informacijos, prie kontroliuojamos informacijos, nes mums būtina kontroliuoti savo išorinės sienas ir taip kovoti su terorizmu ir nusikalstamumu. Pavyzdžiui, šiuo metu sunku kovoti su klastojamais tapatybės dokumentais, su sukčiavimu, nes informacija paskleista per įvairias įstaigas. Ta informacija yra, bet e, ją nesidalyjama. Ir kiekvienoje sistemoje yra įvairiausių barjerų, kiekviena institucija godžiai saugo tą informaciją ir nesidalyja su kitais nes tiesą sakant yra įpareigota taip elgtis. Sistema nėra pakankamai veiksminga, kad jie galėtų keistis informaciją. Toks yra mūsų tikslas - pakeisti šitą situaciją. Kartu su šešėliniais pranešėjais mes ilgai ir sunkiai dirbome, kad pasiektume to. Dėkoju ponui Lenars dėkoju komisijos nariui Avramopulos. Jie dalyvavo, komisijos savo dalyvavo mūsų sustikimuose ir pateikė savo nuomonę. Ir dėl tokio bendradavimo mes parodėme, kad galime rasti atsakus į problemas mūsų piliečių labui. Šitas dosie įtin techninio pobūdžio ir mes patys turėjome mokytis, dirbdami. Jei šiame dokumente pasiūlyti sprendimai būtų įgyvendinti, būtų perkelti į internetą, mūsų piliečiai būtų taptų saugesni. Pateiksiu pavyzdžių apie suklastotas tapatybės. Pavyzdžiui, atvejis iš Vokietijos. Vienas iš teroristų kreipėsi dėl prieglopšio, pateikdamas 14 skirtingų dok tapatybės dokumentų, o vienas iš tunisiečių Prancūzijoje prisiregistravo panaudodamas septynis, septynias skirtingas tapatybės. Štai koks perspėjimas ir piliečiai mūsų nesupranta šiuo atveju. Tarkim, ataka įvyko Prancūzijoje, belgai turėjo informacijos, bet jos neperdavė ir atvirkščiai. Vadinasi, taip yra dažnai ne dėl to, kad trūksta geros valios. Ne, tiesiog sistema neveiksminga, greitai neperdoda informacijos. Ir todėl tarnybos neturėjo pilnos informacijos apie tam tikrus individus, kurie kėlė abejonių pats laikas patikinti mūsų piliečius, kad mes pilnai kontroliuojame išorės sienas, kad kovojame su teroristais ir nusikaltėliais. Ir jeigu mes reaguojame nepakankamai, paliekame spragų, kuo visą tai baigėsi, ogi teroristų aukomis. Vadinasi, turime dirbti veiksmingiau, nes tai yra kova. Ir aš didžiuojasi, kad šioje kadencijoje dirbau šio dosie pranešėjų. Pagrindinis dalykas yra tas, kad dirbome geros valios vedami ir pasiekime gerą rezultatą. Dabar Avramopulas komisijos vardu. Ačiū. Ačiū už svetingumą, pirmininkė. Šita diskusija tai lūžis Europos Sąjungai. Tiesa yra kitas klausimas dar laukiantis mūsų. Bet čia, šioje kadencijoje paskutinį kartą diskutuojame apie saugumo klausimus. Pats laikas apibendrinti, ar pažengėme į priekį per penkerius metus. Prisiminkime 14 metų pabaigą, plenarinę sesiją. Visi sutarėme, kad būtina keisti tai, kaip valstybės narės bendarbiauja saugumo srityje. Ir būtina sulaužyti anksčiau galiojusius tabų saugumo srityje. Pamatyti, kad saugumas yra pan-europinis klausimas, reikia daugiau pasitikėjimo ir glaudžiau bendradarbiauti šiandieninės diskusijos įrodo, kad pažanga per penkerius metus pasiekta. Mūsų informacinių sistemų saveikumas, tai yra migracijos, saugumo ir pasienio sistemų saveikumas, rūpi mums visiems. Saveikumas tai e, mūsų atskirų izoliuotų sistemų sulaužimas. O tikslas - padidinti piliečių saugumas, geriau valdyti ir apsaugoti bendras išorės sienas, tuo pačiu geriau valdyti migracijos rautus. Šią progą noriu padėkoti abiem pranešėjam, ponams Melo ir Lenars. Taip pat visiems šešėliniams pranešėjams ir jų bendradarbiams, nes jie suvokė, koks svarbus šitas pasiūlymas, kurį pateikėme prieš maždaug metus. Saveikumas - tai veiksmingiausias būdas kovoti, panaikinti pastangų fragmentaciją, užkamšyti spragas ir užkirsti kelią teroristams ir nuskeltėliams, kurie bando prasmukti pro mūsų sienas. Čia ES pademonstravo visą, ką turi geriausia. Pasienio ir policijos pareigūnams reikia suteikti įrankių, kad jie galėtų dirbti. Saveikumas tai žingsnis sukuriant tikrą veiksmingą saugumo sąjungą. To reikia, kad galėtume išsamei visą apimančiom priemonėm valdyti migraciją. Jums padedant mes dirbame šį darbą ir tuo pačiu stengiamės užtikrinti, kad būtų gerbiamos pagrindinės teisės. Saveikumas tai ne didžiojo brolio stebėjimo sistema, ne super duomenų bazė. Čia nesikeičia pareigūno arba tarnybos prieiga, prieigos teisės prie sistemos duomenų. Pagrindinių teisių agentūros ir Europos duomenų priežiūros tarnybos dalyvavimas rengiant mūsų pasiūlymą nuo pat pradžių parodė, kad duomenų saugumas, atsiprašau, saugumas ir duomenų privatumas tai dvi to paties medalio pusės. Ir turi būti užtikrinti Europos Sąjungoje. Kolegos piliečiai pageidauja daugiau Europos, stipresnės Europos saugumo srityje. Kiekvieną kartą, kai vykdome apklausas arba sustinkame su piliečiais, girdime šitą pageidavimą. Saveikumas keičia tai, kaip mes naudojamės informaciją, o būtent, kad kuo labiau apsaugotume piliečius parlamento rinkimų metais. Tai nepaprastai svarbu. Mes parodome, kad yra konkretus veiksmas atsiliepiant į piliečių būkštavimus. Galime pagristai didžiuotis šituo pasi pasiekimu. Nuoširdžiai dėkoju puikiai dirbusiems pranešėjams Lenars ir Melo ir savo bičiuliui Julian King, nes jis ryštingai vedė mus visus link šio sėkmingo rezultato. King, lei la parola. Ačiū. Komisijos nariui Avramopolas, dabar žodis komisijos nariui King. Ačiū, pirmininkė, gerbiami nariai. Galėjome sugalvoti geresnį pavadinimą. Tačiau saveikumas yra nepaprastai svarbus dėl ką tik išvardintų priežasčių. Pradėjome dirbti, kreipdamiesi į tuos, kurie yra priešakinėse linijose, klausdami, ko jiems reikia, kokios pagalbos. Ir sulaukėme atsakymo, kad e, yra problemų apdorojant, gaunant informaciją. Ypač daug iššūkių buvo aptinkant asmenis, kurie naudoja daugybinės tapatybės ir būtent todėl įvyko kai kurie siaubingi teroristiniai išpoliai. Viena iš priežasčių, kodėl žmonės dirbantis tame sektoriuje kartais pasijūsdavo bejėgiai, tai buvo kaip naudojamos ES duomenų bazės, kaip e, dirbo saugumo tarnybos, o iš, tiksliau sakant, nedirbo, nebendradarbiavimo E, šalių saugumo tarnybos. Todėl mes pažadėjome imtis priemonių, kad padėtume jiems atlinktis, atlikti savo darbą, kad mes būtume saugus ir užtikrinsime galimybę policijos ir sienų apsaugos darbuotojams e, prieiga prie mūsų turimų informacijos e, duomenų ir suskaldysime e, tą izoliuotų e, sektorių veikimo metodą. Ir kaip komisijos naisavarnopolus pažymėjo, toks darbas ir vyko. Manau, kai kas jau daro prielaidą, kad tas tikslas pasiektas, savikumas užtikrintas. Visi, kurie dalyvavo šiame darbe, iš pat pradžių suvokė, kad e, iškyla daugybė sudėtingų, opių klausimų, kuriuos reikia išspręsti, jeigu norime pasiekti sėkmės. Ir būtent todėl galime teisėtai pripažinti ir pareikšti, kad pasiekėme šį etapą, nes dirbome drauge. Libe komitetas parlamente, taryba, duomenų apsaugos pareigūno institucija. Man tai yra dar vienas e, pasiekimas mūsų bendrame darbe. Mes parodėme, kad galime įtraukti visų e, suinteresuotų šalių atstovus ir dirbti drauge. Ir kad galime įgyvendinti veiksmingą saugumo politiką ir atsižvelgti į pagrind, ir įtraukti ir pagrindinių teisų agentūrą ir duomenų apsaugos e, priežiūros pareigūno instituciją. Nuo pat pradžių ir taip galime turėjome galimybę užsitikrinti, kad šiame darbe laikomės pagrindinių teisių. Mūsų bendras darbas padės užtikrinti geresnę Šengeno erdvės sienų priežiūrą, užtikrins didesnį e, saugumą valstybėse narėse. Teisės saugos institucijos bei pakrančių ir sienų apsaugos tarnybos turės geresnę prieigą prie informacijos, kurią naudoti jos turi teisę. Jos galės geriau nustatyti, ar prieš juos esantis asmuo naudojasi daugybinėmis tapatybėmis, bando už jų pasislėpti. Ir tuo pat metu užtikrinsime geresnės galimybės teisėtai keliauti tiems, kurie tai daro teisėtai. E, mes ypač siekiame užtikrinti pagrindinės teisės ir duomenų E, apdorojime bus laikomasi proporcingumo ir būtinybės principų ir taip pat apdorant informaciją bus laikomas siekiama saveikumo. Priežiūra, kurią užtikrino parlamentas, nagrinėdamas šį pasiūlymę, už, užtikrino kai kurių e, aspektų patikslinimą. Pavyzdžiui, teisė į informaciją. Aš tai tikrai sveikinu. Todėl galiausiai parengtas rimtas e, teisės akto pasiūlymas, jame atsižvelgiama į valstybių narių poreikius saugumo srityje, inovatyves technologijas, bei yra įtraukti reikalingi e, saugikliai, e, užtikrintos pagrindinės teisės. Aš tikrai džiaugiuosi šiuo darbu, sakau tai asmeniškai, e, bendradarbiavimu su pranešėjais, ponu Leners ir ponu Melo ir su jų komandomis. Ne, žinau, kad tai nėra įprasta, bet galbūt galėčiau skirti dar porą sekundžių ir padėkoti komisijos tarnybai, komandai, kuri dirbo su šiuo pranešimu ir žmonėms, kurie skiria daugybę valandų. Visi draugė pasiekėme šio rezultato. Kai šis teisės aktas bus patvirtintas, turėsime pasirūpinti, kad jis būtų tinkamai įgyvendintas. Pradėsime nuo EU LISA agentūros, kurią, žinau, visapusiškai remia parlamentas. Turėsime pasiekti, kad visos tos priemonės, dėl kurių susitarėme, būtų praktiškai įgyvendintos. E, inovacijos, kurias įtraukėme, padės kažką pakeisti, užtikrinti saugumą vietoje, tik tuo atveju, jeigu jos bus visapusiškai įdėktos. E, ES lygmenių bei kiekvienoje valstybėje narėje atskirai. Esu tikras, kad parlamentas norės ir toliau atidžiai stebėti, kaip vyksta šio e, pasiūlymo įgyvendinimas. Ir turės klausimų. Komisija savo ruoštų teiks paramą bei finansus ir prireikus mes nedvėjodami pasinaudosime mums suteiktomis įgyvendinimo, užtikrinimo galiomis, kad valstybės narės laikytųsi savo įsipareigojimų. Tai geras susitarimas ES, visų piliečių saugumui ir aš rekomenduoju parlamentui pritarti šiam pasiūlymui. E Dabar kalbės frakcijų atstovai. Kol kas kart, kart, mėlynosios kartelės klausimų nebus. Tris minutės kalbės Radev liaudės partijos vardu. Ačiū pirmininkė. Pone komisijos nariai Avramopoulos, komisijos nariai King, ponios ir ponai, dėkoju pranešėjams už jų darbą rengiant pranešimą. Pastarųjų metų teroristiniai išpoliai atskleidė, kad egzistuoja didelė spraga Europos saugumo sistemose. Teisėjai saugos institucijos įvairiose šalise turi daugybę informacijos, tačiau jie nesidalina, nes nėra e, tinkamo mechanizmo tam. ES išplėtojo įvairias sistemas, tačiau kiekviena jų siekia atskiro tikslo ir juose esanti informacija yra laikoma izoliuotai net nėra tikrinama kitose sistemose esanti informacija. Todėl ypač aktualu užtikrinti tų sistemų saveikumą. Paprastai kalbant, reikia pasirūpinti, kad įvairios ES duomenų bazės, Šengeno informacijos sistema, vizų informacijos sistema bei kitos galėtų tarpusavyje e, palaikyti ryšį, kad policijos pareigūnas ar e, sienų apsaugos darbuotojas pastebėjęs, kad um, užsidega šauktukas, kurioje nors sistemoje galėtų patikrinti informaciją kitoje sistemoje. Tai užtikrins galimybę visapusiškai patikrinti įtariamus asmenis, e, peržiūrėjus jų biometrinius duomenis. Taip galėsime išaiškinti asmenis, kurie slepiasi už daugybinių tapatybių. Ir taip pat bus galima geriau nustatyti, ar konkretus asmuo kelia grėsmę Europos saugumui, bei tuo pat metu nepažeisti nekaltų žmonių teisių. Taip pat bus užtikrintas užtikrinta asmens duomenų apsauga, nes tik tai e, įgalioti pareigūnai galės e, naudo, prieiti prie šių duomenų. Taip pat numatoma prievalė teikti informaciją, ypač aktualią informaciją apie pavojingus aspektus. Ir tai leis stebėti migraciją. Pone Dali, dviems minutėms. Ačiū pirmininkė. Šis teisės aktas buvo nelengvas. Draugė su kolega Müller siekiame, kad, kom, kad visi kompromisai atsižvelgtų į pagrindinės teisės, piliečių teisės bei i, e, e, visų teisės, kur, kurių duomenys bus saugomi. Kalbame apie plačios apimties informacijos technologijų sistemas ir mes, socdemai, tikrai nesame pasirengę uh, aukoti mm, duomenų apsaugos principų arba pagrindinių teisių. Saugumas mums visada buvo prioritetu, taip, bet taip pat ir duomenų apsauga. Dėrybose mes siekiame užtikrinti veiksmingus našius informacijos mainus tarp ES informacinių sistemų, kad tai būtų prieinama policininkams, migracijos pareigūnams, pasienio tarnybų darbuotojams bei konsulatų darbuotojams. Todėl socdemų frakcija siekė, kad būtų ir šitos nuostatos dėl nediskriminavimo ir nuorodos į pagrindinių teisų apsaugą, kurios užtikrintų mūsų piliečių teisę į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugą. Būtent todėl e, raginome įkurti e, interneto svetainę kur žmonės galėtų įsiaiškinti, ar jų duomenys saugiai prižiūrimi e, duomenų bazėse. Norėjome užtikrinti galimybę žmonėms, kurie mano, kad duomenys apie juos tvarkomi neteisingai, e, suteikti galimybę kreiptis į atsakingas tarnybas ir pasiskusti dėl to. Norėjome išspręsti ir saugumo klausimus ir nepamiršti piliečių teisių, dėl kurių taip kovojame, taip pat teisės į, į duomenų apsaugą. O pusiausvyrą visada įmanoma pasiekti. Minutų 30, prego. Pusantros minutės Stevens pirmininkė, mėly kolegos. Šis pasiūlymas dėl teisės akto yra skirtas ES duomenų bankų tarpusio saveikumui. Taip kaip neseniai reformuota vizų, e, vizų e, išdavimo sistema ir sienos skirtimo bei e, smens duomenų sistema dabar galės glaudžiau bendarbiauti tarpusavyje. Dabar teisėsaugos institucijos galės rasti paprastai, pakankamai ir lengvai informaciją apie visus keliančius asmenys, e, palyginti e, nusikaltelių pirštų anspaudus ir aptikti e, skirtingas tų pačių asmenų tapatybės. <clears throat> Jeigu neras atitinkamos informacijos savo duomenų bankose, galės paieškotos informacijos e, e, užsieniečių registro e, duomenų banke. Ir tas saveikumo užtikrinimas yra būtinas siekiant veiksmiau kovoti su terorizmu, taip pat tinkamiau apsaugoti ES išorės sieną, stiprinti saugumą, kovoti su nelegale migracija vadovaujantis vieno langelio principu, dabar teisės saugos pareigūnai, pasienio pareigūnai galės kontroliuoti E, migrantų tapatybę. <clears throat> Tačiau nuo to neturi nukentėti e, asmens duomenų apsauga. Todėl aš tikiuosi, kad Europos parlamentas šį pasiūlymą dėl teisės akto patvirtins didelę balsų. Dauguma valstybės narės jo nuostatas įgyvenins pakankamai greitai. Ponai Deprė žodis. Žerarai, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas vakaras, ponai komisijos nariai. Šiandien yra šventinė diena. Vienoje diskusijoje dalyvauja du komisijos nariai, kurie kalbasi tarpusavį ir neklauso diskusijų, tačiau kaip jau ten bebūtų. Taigi, manau, kad e, pranešimas dėl informacinių sistemų suveikumo mane labiausiai džiugina per šią kadencijai, nes šiuo metu e, labai daug skirtingų informacinių sistemų veikia ES, tačiau jos yra tarpusavėje nesusietos ir negalime pasinaudoti jų duomenimis tiems vartotojams, kurie e, turi tokią teisę. Šis saveikumas apriepia e, keturias naujoves, kuriams pritariu. Pritariu naujam paieškos portalui kuris vienu metu e, gali palyginti tarpusavę visų sistemų susijusių su saugumu, e, teisingumu, išorės sienų apsauga duomenys. Ir nereikės dabar tų sistemų duomenų e, užklausinėti atskirai. <clears throat> Taip pat pritariu pasiūlymui, pagal kurį bus galima greičiau aptikti sukčiavimo atveju susijusiu su asmenų E, tapatybę, kuomet tas pats asmo skirtingose duomenų bankose yra užsiregistravęs skirtingų vardų ir pavardę ir tokiu būdu jo negalima aptikti. Taip pat e, palaikau <clears throat> bendrą trečiųjų šalių asmenų registrą atvykstančių ES ir taip pat e, palankiai vertinu biometrinių duomenų banko įkūrimą. Noriu pamir, pabrėžti, nes tai yra svarbu, kad nebus jokių papildomų asmens duomenų renkama įgyvendinančių sistemų tarpusavio saveikumą. Pabaigai noriu e, pasveikinti kolegas Lenarsą ir Nuno Melo su puikiai atliktų darbu ir galiu Jūs patikinti, kad Aldė frakcija balsuos už Jūsų pranešimus. Pirmininkė, gali būti, kad tai yra paskutinis kartas, kai aš kalbu šioje plenarnių posėdžių salėje ir tikrai džiaugiuosi, kad galiu savo kalbą pasakyti šią temą. Ačiū, ponui Depre. Pons Frans, dvi minutės kalbės. Mėly kolegos, diskusijos dėl Europos informacinių sistemų saveikumo tikrai nėra vien techninio pobūdžio. Mes čia svarstome labai svarbią politinę temą. Europos duomenų apsaugos pareigūnas mus įspėjo, žengus šį žingsnį jau nebegalėsime atsitraukti atgal. Europos duomenų sauga ir duomenų 29 straipsnio darbo grupė e, pareiškė tam tikrų abejonių dėl šio pasiūlymo. Taigi, kodėl e, e, mūsų ekspertai tokie atsargus, <clears throat> kalbant apie domenų apsaugą ir jų panaudojimą, e, egzistuoja tam tikras tikslingumo principas. O e, šis sistemų saveikumas numato e, centrinį tapatybės registrą, kurio duomenimis galės pasinaudoti įvairios institucijos. Mes sukursime tokį monstrinį duomenų banką, e, kuriame bus ne tik nusikaltelių duomenys, tačiau ir visiškai nekaltų piliečių. Konservatoriai e, labai mielai pateikė pavyzdį susijusi su skirtingomis tapatybėmis to paties asmens ir uh, E, Amrio e, atvejį, e, kuris Berlyne įvykdė teroristinį išpolį. Noriu pasakyti, kad tas asmo teisės saugos struktūroms buvo žinomas jau daugelį metų ir tikrai dėl to, kad jis turėjo skirtingas tapatybės ir niekas jų negalėjo aptikti, nebuvo pagrindinė problema. Vis tik tai žengdami šį žingsnį, įsteigdami centrinį tapatybių registrą, kuriame bus kaupiami biometriniai duomenys, tikrai taps e, labai e, patraukliu grobiu įvairių programišių išpoliams, kurie norės pasisavinti asmens duomenys saugomus vienoje vietoje. Deja, šiam pasiūlymui mes negalime pritarti, nes įtarėme, kad e, tokiu būdu bus kūriama nauja, brangiai kainuojanti infrastruktūra, kuri bus naudinga tik tai programinę įrangą gaminančioms ir ją brangiai parduodančioms įmonėms, o mes artėjame prie policinės e, valstybės modelių žaliųjų frakcijai tokie siekiai neprimtini, todėl mes balsuosime prieš informacinių sistemų suveikumo teisės aktus. Pone Ens, pusantros minutės. Na, prisiminkime Amri atvejį. Teisėsaugos institucijos visiškai netinkamai atliko savo darbą, nes tas asmuo ne dėl to, kad turėjo tas asmuo skirtingas <clears throat> tapatybės, o dėl to, kad Vokietijos saugumas nustojo Amri sekti ir kas po to įvyko. <clears throat> na, mes galbūt suprantame, kad e, vietoj e, vieno duomenų banko, būtų, kuriame būtų saugomi atitinkami nusikaltelių duomenys, dabar mes gausime keturis. Tai yra bendras tapatybės registras, bendras duomenų bankas, daugelypiai tapatybei, e, kitos struktūros, na tie, kurie čia kalba apie sistemų saveikumą, paprasčiausiai meluoja, nes e, praktiškai čia yra atsisakoma e, tų tarpusavėje sujungtų duomenų bankų e, tikslingumo ir jeigu vieną kartą jau jo atsisakysime, tai nebegalėsime prie jo daugiau grįžti ir paprastų duomenų, paprastų asmenų duomenys galės tapti lengvu grobiu juos kontroliuojant kontroliuoti norinčioms valstybinėms institucijoms. Ir taip pat į vieną krūvą čia suplakama migracija ir nusikalstamumas. E, <clears throat> e, taip pat bus galima šioje sistemoje pasinaudoti trečių valstybių piliečių duomenimis be jokios priežasties. Pirmas žingsnis bus trečiųjų valstybių piliečių griežta kontrolė, o po to seks ir mūsų visų asmens duomenų griežta kontrolė. Sveiki atvykę į naują gražų pasaulį. Ačiū. <clears throat> Teismų, teisėsaugos ir policijos bendarbiavimas, keitimasis informacija yra labai svarbus, nes sustiprina iš esmės vidaus saugumo sąjungoje po teroristų išpolių Paryžiuje mes laukte laukiame, kad iš esmės struktūriškai būtų pakeistas informacijos sistemų saveikumas, kad būtų keičiamasi duomenimis, kad informacija būtų integruojama. Saveikumas leidžia geriau komunikuoti tarp skirtingų duomenų bazių ir padeda saugumo tarnyboms, pasienio tarnyboms prieglopšio tarnyboms geriau kontroliuoti procesus sienas valstybėse narise ir nustatyti, kas gali kelti grėsmę. Prevencija e, ir užkirtimas kelio. Štai koks yra tikslas. Ir to galima pasiekti ne tik turint informaciją, bet ir geriau ją valdant ir keičiantis ją visoje ES. Dėkoju už puikiai atliktą darbą pranešėjams. Niedermüller. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, padėka pranešėjams, nes e, jie labai gerai dirbo ir bendrabiavome puikiai, ypač su ponu Lenars. Socialdemokratai reiškia įvairių būkštavimų Pavyzdžiui, dėl to, kad vidaus reikalų ir teisingumo duomenų bazės yra keičiamos, tarp jų sąveika yra nustatoma. Aš esu įstikinęs, kad skirtingos duomenų bazės sąmoningai nustatytos skirtingiems tikslams. Buvo tam priežasčių, kodėl jos yra atskirtos. Aišku, saugumo srityje Europoje dabar daugybė iššūkių ir aš suprantu, kad reikia sistemų, kurios padėtų kovoti su, ta, su tapatybės klastojimu. Mums reikia įrankių, kurie padėtų tarnyboms dirbti. Tačiau kita vertus, nepamirškime, esminis klausimas duomenų privatumas. Tai itin opi tema. Todėl sistemų reforma turi būti nepaprastai atidžiai apgalvota. Dėl to priminsiu Jums Europos duomenų apsaugos tarnyba ir teisų tarnyba išreiškė susirūpinimą, kad turi būti priemonių proporcingumas ir kad duomenų privatumas turi būti apsaugotas. Be to, nedarykime automatiškai prielaidų, kad trečiosios šalies pilietis yra iš karto grėsmė. Čia jau persistengta. Taip pat matau tendenciją. Kalbame apie saugumą, Ir tada pradedame siaurinti e, pagrindinės teisės. Man tai kelia nerima. Keiskime požiūrį. Pagrindinės teisės ir saugumas, jie nekonkuruoja vienas su kitu, bet turi vienas kitą papildyti. Aš norėčiau, kad šio reglamento kompromisas būtų pats geriausias. Valero. A, a, pirmininkė, turiu prisipažinti, duomenų bazės man buvo visiškai nauja sritis. Aš šiaip jau esu teisininkė, dirbau su migracijos klausimais, esu dirbusi daug su sienų klausimais prie pasienio regionuose. O todėl apie šitą pasiūlymą kalbėsiu iš migracijos požiūrio taško. Kaip aš matau šitą pasiūlymą? Na, jis rodo dabar vyraujančią tendenciją, kurios tikslas užkirsti kelią žmonėms atvykti į ES. Šitos priemonės neužkirs jiems kelio išvykti iš savo šalies. Pažiūrėkime, kaip su pagrindinėmis teisėmis. Jeigu vis priimsime ir priimsime teisės aktus, kurie pakerta pagrindinės teisės, tai nėra gerai. Mes bijome tų žmonių, todėl esame pasiryžę pažeisti pagrindinės teisės, pavyzdžiui, dėl duomenų privatumo. Mes siunčiame žinę, kad migrantai potencialiai yra nusikalteliai. Ir tai visiškai prieštaroja mano ir mano frakcijos pažiūroms. Galėjo būti šitas pasiūlymas geras, bet dabartiniai pasiūlymai prieštarauja tam, ką aš galiu pritarti. Pavyzdžiui, bendroji duomenų bazė, biometrinių duomenų, centrinė duomenų bazė, kuri aptarnaus visas kitas duomenų bazės. Čia jau perlenkta lasda, komisija nuėjo per toli ir jie neįtikino mūsų savo argumentais, kad tai būtina, kad tai proporcinga. Tikslas šiuo atveju nepateisina priemonių. Yra teisų principai, duomenų apsaugos principai. Ir aš pritariu tam kolegai, kuris sakė, kad šita duomenų bazė yra monstras. Aš lygiai taip pat ją vertinu. Pimenta Lopes. Ačiū pirmininkė. Asmens duomenų, biometrinio duomenų naudojimas sistemų uh, saveikumas bei galimybė atsakingiems darbuotojams prieiti prie šių duomenų be teismo sprendimo. Tai ne tik techninis klausimas, tai ir politinis klausimas, nes taip atsiranda superstebėsenos sistema visoje ES, kuri nukreipta į piliečius, nukreipta prieš piliečių teisės. E, nusikaltimo ir terorizmo prevencijos vardan, tačiau praktikoje uh, bus taikomas principas kaltas, e, kol nesi įrodyta, kad nekaltas. Tai, tai reiškia, kad visi tapsime įtariamaisiais. Taip pat atsiras kažkoks viršnacionalinis, viršnacionalinė struktūra, jeigu kalbame apie migracijos kontrolę. Tai radikalių dešiniųjų idėjos, kurios konfliktuoja su demokratijos ir laisvės idėjomis. Pone James, dviems minutėms dabar. Uh, Europos Sąjunga, kaip visada, sutelkia dėmesį į kontrolę. Kas geriau nei šio vakaro pavyzdys. Kaip ir kiti jau pasisakė kolegos, aš noriu argumentuoti, kad pasirinktas požiūris yra neteisingas, netinkamai nukreiptas ir be to e, daug kainuoja. Šio teisės akto kaina es mokesčių mokėtojams, kaip planuojama, 460 milijonų eurų. Palyginkė, kiek Junktinės valstijos e, išleidžia tam. E, vidaus saugumo sistemoms jį išleidžia tiek pat, tačiau gyventojų ten daug daugiau. Tai tiesiog lašas jūroje Ir jei Europos Sąjunga imasi šių reikalų rimtai, reiktų pateikti e, detalę ir skaidrę šio projekto samatą. Kai kas iš jūsų kalbėjote apie domenų kokybę, Europos paieškos portalo atsiradimas, kuriame galima ieškoti biometrinių ir grafinių duomenų, didžia dalimi priklausomas nuo e, į jį e, įdedamos informacijos kokybės. Žinome, kad e, nusikalteliai sunaikina savo tapatybę ir sunaikina visas žymes, visus pėtsakus ir nebelieka galimybės priversti juos atsiskaityti už savo veiksmus. Kaip žinome, jodoje rinkoje yra parduodami padirbti ES pasai. Jie, jų yra labai daug, jų prieinamumo mastas yra labai platus. Ar kas nors komisijoje ar taryboje, svarsydamas šiuos klausimus, susimastė, kaip 500 milijonų Europos piliečių jausis, kuomet žinos, kad jų asmeniniai duomenys yra kaupiami ir prie jų galima prieiti. Aš tikiuosi, kad ES nesirengia virsti policinę valstybę. Tačiau ar tikrai Taip pat noriu priminti, kad ES e, šventoji karvė e, pagrindinės teisės susiduria su pavojumi. Šis teisės aktas dar kartą įtvirtina kontrolę ten, kur užtektų kontrolės nacionaliniu lygmeniu. Ponas Morais, toliau vieną minutį. Tuomet kolega Lopes Aguilar. Pone komisijos nari King, komisijos nari Avramopulos, noriu pažydėti kaip socialistas ir kaip europietis visokiojo paparamą šiam reglamentui, kuris m, ap, užtikrintų galimybę našiau kovoti su terorizmu ir tarp valstybinių nusikalstamumu pasitelkiant technologijos. Kas yra saveikumas? E, reikia panaudoti visas duomenų bazės, visas, visą informaciją, Schengeno, Eurodako sistemas bei technologijas taikomas ETS, taip pat atvykimo išvykimo sistemą ir ECRIS sistemą. Mes socialistais ypač reikalavome, kad visa tai buvo, būtų suderinama su kai kuriomis apsauginėmis nuostatomis. Visų pirma, kad nebūtų maišoma uh, maišomas te, te, terorizmo grėsm, grėsmės ir, ir rizika. Taip pat nepamiršti esmens duomenų privatumo apsaugos ir trečia, nepamiršti proporcingumo ir būtinybės principų bei pagrindinių teisių. Ačiū pirmininkė. Ačiū kolegai Lopes Agijar. Pagal procedūrą prašau žodžio, niekas nenori kalbėti, tai komisijos vardu dabar kalbės jos narys Kingai. Ne. Ačiū pirmininkė. Noriu visiems kalbėjusiems padėkoti už jūsų pastangas sprendžiant